Pan przewodniczący Lawija uważa, że powinniśmy rozpocząć zgodnie. Gerbiami kolegos, pradėkim dirbti. Po truputėlį, po truputėlį pradėkim savo posėdį, taip kaip buvom sutarę. Pirmininkausiu pirmąją pusę mūsų balsavimo o ponas Levija antrą dalį pirmininko. Sveikinu visus susirinkusius. Tai dėl pranešimų. Norėčiau pasakyti, jog turime vertimą į 21 kalbą, kitaip tariant, visas kalbas, išskyrus estų, gėlų ir maltiečių. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Tai dėl posėdžio protokolų turime jų du. Balandžio 16 ir gegužės 26 dienos 2015 metų. Jeigu nesulauksime prieštaravimo, tai laikysime juos primtais. O dabar pereikime prie mūsų bendro posėdžio svarbiausios dalies. Būtų puiku, jeigu vienas ar kitas iš pranešėjų galbūt trumpai pristatytų savo pranešimą. Ar kuri nors iš ponių pranešėjų norėtų trumpai prisi, pristatyti savo e, pranešimą. Pone Moj, pone Zober, ne viena? Galima jau? klausė kalbėtoja. Norėčiau pasakyti, kad pranešimą rengim kartu su kolegė Zomer ir galėčiau pasakyti, kad svarbiausi dalykai buvo du. sveikata ir saugumas gyventojų, piliečių ir taip pat e, gerbuvis ir sveikata gyvūnų. Europa turi čia prisijėmusi tarptautinius įpareigojimų, pasirašiusi susitarimų. Planuojami, dėl planuojimų gyvūnų e, irgi mes stengiamės per daug nuolaidų nedaryti, svarbiausia, kad už būtų užtikrinta ir gyvūnų, ir žmonių sveikata. Tad tikiuosi, kad balsuosite taip, kaip jums atrodys. Žinokit, kad tas teisės aktas turi kilnų tikslą saugoti visų sveikatą. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti kolegiai Moji už bendradarbiavimą, sako Renate Zomer. Ačiū šešėlėms pranešėms iš abiejų komitetų už jų puikius patarimus ir indėlį. Dar kartą kvieščiau paremti mūsų pasiektus kompromisus. Suprantama, mes laikomės labai griežtų taisyklių, nes negalime tiesiog nusiplaut rankas ir pasakyti, kad ta tema mums nerūpi, kad taisyklės priimsim, o paskui klonuotus gyvūnus importuosim, jų palikuonis taip pat, o paskui dėl to skūsimės, kai kalbame apie klonavimą. Jeigu nepritarėm tai technologijai, būtinos labai griežtos taisyklės. Būtent dėl to buvo pasiūlyti ir parengti e, kompromiso pakeitimai. Visą tai yra susijęs su pagrindinėmis parlamento vertybėmis. Mes kalbame apie tai, šie metai yra gyvūnų gerbo metai. Tačiau ir vartotojų yra tokių, kurie yra nusiteikę prieš gyvūnų klonavimą. Tad norime, kad visi šie siūlymai atsispindėtų atspindėtų ES bendras vertybės. Ir manau, kad jeigu turime tam tikrų, tikrą etinį supratimą, tai galime tik paremti šį pranešimą. Ačiū, sako pirmininkas. Dėkosime taip pat ir kitiems žmonėms, bet patikas išsakysim balsavimo pabaigoje. O dabar balsuokime. Pirmasis kompromisas ir balsuojame dėl kompromiso elektroniniu būdu. Balsuokime, kolegos. Baigiame. patvirtinta. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Baigėme. Patvirtintas ir šis pakeitimas. Dabar 125 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar tęsėme 21 pakeitimas, kurį pasiūlė abi dvi pranešėjos, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Tęsėme. 122 dabar pakeitimas. Turime čia tris pakeitimus. Kas? 22, ne, ne, ne 122 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas prieš? Patvirtina šis pakeitimas. Dvidešimt trečias pakeitimas pasiūlytus abiejų pranešėjų. Kas už tai? Kas prieš? Patvirtinta. Šimtas penkiasdešimt pirmas pakeitimas kas už? 151 kas už, kas prieš, Atmesta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinti. 159. Prie 26 turim pereiti pasveisų pirmininkas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Dvidešimtas. pranešėjų. Pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 27. Vėlgi pranešėjų pakeitimas kas už? Prieš. Patvirtinta. Šimtas šešiasdešimt trečias, kas už? prieš, atmesta. Šimtas šešiasdešimt ketvirtas iki 166, kas už, prieš, atmesta. Balsuojame dėl 29. Kas už prieš. Patvirtinta. Šimtas šešiasdešimt septintas už prieš. Patvirtinta. 168 kas už. Prieš. Patvirtinta. 30 pakeitimas už, prieš, patvirtinta. Keturioliktas kas už, prieš, kas prieš. Dėl keturioliktojo balsuojame imta komitetų pakeitimo, kas už, kas prieš, Pasitikrinkim elektroniniu būdu. Dėl imta pakeitimo numeris 14. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. Šis pakeitimas. 170. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Šimtas trisdešimt pirmas už. Prieš. Patvirtinta. Trisdešimt pirmas pakeitimas. Pateikė abi pranešėjus, kas už. Prieš. Patvirtinta. Šimtas 72 už, prieš, patvirtinta. 34. Pranešėjų pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Džiaugiuosi, sako pirmininkas, galėdamas perduoti estafetą, estafetę kolegai Levyje. Kas už 40 pakeitimą, kas prieš, sulaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas. Už. Na, iš tiesų, balsuojame elektroniniu būdu, sako pirmininkas. Pirmininkė, aš e, pamečiau kortelę balsavimo. Ar galėtume tai mano balsas suskaičiuoti? Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Patvirtinta. 49 pakeitimas. Kas už? susilaikė patvirtinta. 50 už prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Trečias už prieš susilaikė patvirtinta. Keturi už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas balsuojame elektroniniu būdu. Patvirtinta. Penkiasdešimt penktas pakeitimas kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim. Baigėme pulsuoti. Atmesta. Septynės dešimtasis pakeitimas, kas už Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 71. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 72. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar turime balsuoti dėl 85 pakeitimo. Kas už? Kas prieš 85? Susilaikė. Patvirtinta. Jeigu norite pasitikrinti, mielai. Ar visi spėjom? Baigiam balsuoti. Dabar 93 pakeitimas, kurį pateikė ponas Tarabela. Už. Tai 93 balsuovi. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už? prieš susilaikė patvirtinta. Imta 3 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Devyniasdešimt ketvirtas. Regisi ne, sako pirmininkas. Turime pasitikrinti, noriu tikrintis dėl imta 3. Tikrinkime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Turime balsuoti dėl 95-96 abiejų kartų pakeitimų. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 11 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Inta 4, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas antras. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 103. Už prieš susilaikė atmesta. Šimtas penktasis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 110. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dabar galutinis elektroninis balsavimas dėl viso pakeisto dokumento. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. Patvirtinta. Kas už 3A? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. O dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos pakeistas tekstas, kad už, kas prieš, kas susilaikė, pasakysite elektroniniu būdu. Everybody had voted? Ar visi spėjome? Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname pranešėjas. No? Chiusa. Dobbiamo sospendere la riunione English, ci vediamo alle okay. 4 con il... 4 eh, Ok, before Prieš baigdamas posėdį noriu priminti Enni komiteto nariams, kad ketvirtą valandą yra susitikimas su komisaru Vela ir kviesime jūs visus sugrįžti, kviečiame sugrįžti jūs į salę ketvirtą valandą. Ačiū.